Tisztelt képviselőtársaim, eh, rátérnénk a következő napirendi... Gerbiami kolegos, dabar periname prie kito mūsų darbotvarkės klausimo, tai yra... Na, mes pereitume prie jo, bet prieš tai pradedant daryti, tai prašysime eh, palaukti eh, vyriausios įgaliotinės Mogarinį ir tuo pačiu paprašysiu, kad parodytumėte supratimą ir kai tik tais jie atsiras čia, kai tik ateis, tada mes ir pradėsime nagrinėti.